šio posėdžio protokolai bus pateikti kito posėdžio pradžioje, jūs, jums patvirtinti. Ir šiandien priimti sprendimai taip pat bus nusiusti jų adresatams, kompetentingoms institucijoms. Norėčiau dabar stabdyti nutraukti mūsų posėdį, padėkoti už bendradarbiavimą ir palinkėti visiems gero apetito.